bus pradėtos dėrybos pagal tvarkaraštį 69c straipsnio antrą dalį. Tekstai yra pateikti pagal 121 straipsnį. Jeigu niekas neturėsite pastabų, tai sprendimas įsigalios. Taip pat yra pateiktas pataisimas protokolo